Tokiu atveju negalime prisidėti prie tokios veiklos skatinimo, kad būtume su vyriausybėmis, kurios pažeidinėja įstatymus ir toliau skatina klimato kaitą. 2021 teisėkuros pasiūlymuose turė, turėtų būti nuostatos, kad į Europos rinką neįsileidžiame gaminių e, pagamintų e, nesilaikant tam tikrų kriterijų. Čia, Amazonija yra šalia, tai yra pla planetos išgyvenimo e, e sąlyga. Deja, matome, kad pasaulis yra labai tarpusavėje susijęs, tai atskleidė COVID-19 krizė. Turime pareikalauti, kad Brazilijos valdžia ir vietos valdžia darytų viską, kad būtų išsaugoti tie planetos plaučiai. Tai svarbu mūsų vaikams. Ačiū. Toliau. Narkos ačiū. Ar amor. Pastaraisiais metais populistai, dėl populistų politikų, dėl demokratijos stygiaus e, prastėja aplinkos situacija. Tačiau nežiūri, visada stebime tame regione autoritarinės tendencijas ir tokie, e, tokie žmonės e, valdžioje visada siekia išnaudoti e, paprastai populistiškai žaliavas, tokie kaip Bolsonaro, Trumpas, jie yra populistinės stovyklos atstovai. Ir tai yra ultradešiniųjų darbo tvarkė. Jie įsivaizduoja, kad jie turi neribotas teisės iš, eksploatuoti e, gamtinius išteklius ir mano, kad šalies teritorijoje viskas priklauso jiems ir kad gali, nekreipdami į, į, į jokius aplinkos sauginius aspektus, elgtis kaip nori. Amazonė, e, žinoma, yra visos žmonijos ištekliai. Ir svarbiausia yra tai, kad tai ištekliai, e, turtas vietos gyventojų, daugelis jų yra autochtoninės tautelės, kurios Bra Brazilijoje ateitie neišgyvens. Nes E, visiškai nepaisoma jų teisų, naikinant miškus, o ES turėtų veikti, rengdamas aplinkos sauginiais kriterijais, užtikrinti kokybišką demokratiją ir kokybišką aplinką Brazilijos e, gyventojams. Ir noriu pasakyti kolegai iš Italijos, kad e, greitai pajusime, kad viskas yra šalia, kai vėl prasidės Brazilijos e, miškų gaisrai. Merci, Madame la Présidente Paskaldiurom. Norėčiau pradėti pasisakymą. Ačiū komandės nužudytam prieš 30 metų Brazilijoje dėl to, kad gynė Amazonės miškus um, nuo patų laikų daug aktyvistų yra nužudytų Brazilijoje. Norėčiau kad neapsiribotumėm čia šiandien Bolsonaro, Brazilijos vyriausybės smerkimu, kaltininkų ieškojimu. Taip, aišku, jie atsakingi už tai, bet Nepamirškime to pasakyti ir aš dar kartą pakartosiu, kad miškų naikinimas, tas nusikaltimas prieš planetą, biologinė įvairovė, gyv, gyvybė, kad visas tas genocidas iš tikrųjų um, sėtinas ir su mūsų atsakomybė. Mes importuojame soją, kad pamaitintumėm savo gyvulius visus, visus vis, visom prasmėm, tai yra visa tai e, ir, ir mūsų noras skraidyti ir, ir taip toliau, kaip jau sakyta, futbolo aikštė kas sekundę, tiek miškų išnaikinama. Visa tai vyksta Amazonijoje ir mes turime pažiūrėti į tai realiai. Mm, prieš 400 metų tie pasakytos tiesos šiandien yra aktualios. Atėjo laikas pažiūrėti į savo atsakomybę. Mes nebegalime būti tik tai pasyvų stebėtojai ar netgi e, bendrininkai. Realiai mes esame šios dramos vieni iš autorių ir mes turime iš tai pripažinti ir imtis veiksmų iškart. Komisarius dar pasakėte, mes turime keisti savo um, politiką, savo metodus. Mm, mm, ir budrumas turi būti mūsų tarptautinių susitarimų pamatas. Ir prie, laisvos priekybos susitarimas taip, Europa turi likti atvira, bet jis turi būti toks, kad su Merkosur, su kitais um, nebūtų sudaromi susitarimai, kad būtų toliau greunama planeta. Ačiū žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, mane šokiruoja miškų naikinimo mastai Brazilijoje, Amazonijoje. 20 metais matome, kad tikriausiai pasieksime miškų naikinimo rekordus ir dar tai sutampa su koronos pandemija ir dabar visa tai persikėlė į Braziliją, tai tampa epicentru ir Rikardo Sarės aplikos ministras pa, um, nori pasinaudoti tuo, kad dabar visas pasaulis rūpinasi tik tai pandemiją ir jis nori visus teisės aktus taisyklės panaikinti. Um, iš tikrųjų vietos gyventojai, čia buviai e, didžiausia poveikį, didžiausią žalą patiria ne vien tik tai dėl miškų naikinimo, medienos rošimo neteisėto, bet taip pat ir dėl e, COVID pandemijos. Du kart daugiau e, žmonių žūsta, e, miršta būtent tarp čia buvių. Ir turi būti nutraukta mūsų taikoma politika, mūsų vartotojai turi žinoti, ką tai reiškia visas tas sojos ir mėsos auginimas ten. Mes turime sustabdyti Merkosur susitarimą. Šolc, kaip išėliu taršu. Helmut Šolc. Šolts iš GUE frakcijos. Ačiū pirmininkė, komisarė. Bolsonaro vyriausybės aplinkos ministras seniai vyriausybės posėdėje pasiūlė, kad kadangi dabar visi kalba tik tai apie koronos virusą, reikėtų pasinaudoti progą ir pakeisti aplinkos apsaugos įstatymus. Aš čia įcitavau. Iš tikrųjų, toks požiūris yra baisus. Kaip ponas Ziron sakė, būtų absurdiška, jeigu mes, ES, pasirašytumėm laisvos priekybos susidarimą su tokia vyriausybė, kai kai tikrai negalime patikėti jų pažadais e, pagal tvaraus vystimosi e, skyrių sutartyje. Mes turime savo priekybos politikoje numatyti tokius įrankius, kurie leistų užkirsti kelią nusikaltimams aplinkai, e, čia buvėms socialiniai reikalavimai, aplinkos apsaugos reikalavimai turi būti privalomi. Kas atsitiks, jeigu pasirašysime Merkosų susitarimą, jeigu Bolsonaro, sakykime, nesilaikys savo įsipareigojimų? Jis tik, ką mes galėsime padaryti, jis galės tik juoktis iš mūsų. Ir manau, kad tikrai parlamentas negali su tuo sutikti. Mums reikia visapusiško įstatymo, kuris apriektų visą maisto tiekimo grandinę ir kad ir Europoje būtų išsiaiškinta, kas yra tos juodosios avis atsakingos už Mm, šios dalykus. Ne, Arija Arena. Ačiū pirmininkė, noriu prisijungti prie to, ką kolegos pasakė dėl situacijos Brazilijoje ir miškų naikinimo situacijos. Aš galiu tik prisijungti prie tų, kurie kritikuoja Bolsonaro vyriausybę dėl to, kad nesilaikoma žmogaus teisių, darbuotojų teisių reikalavimų, negerbiama iš viso, tai sava teritorija, sava žemė, naikinami miškai. Ir kaip Paskalvio Rantikas sakė, ir mes esame atsakingi kaip europiečiai už tai. Mes irgi irgi esame atsakingi. E, mes toliau e, su prekybos sutartimi e, mušam galvą į sieną. Tikrai nesugebame užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkosauginių reikalavimų. Taigi, komisarė, kai sakote, kad iš tikrųjų yra tvaros vystimosi dalis priekybos sutartie, taip pat ir su Merkosūru, kad visose priekybos sutartise yra privaloma tokia dalis ir jūs galvojate, kad iš tikrųjų bus įmanoma reguliuoti kažką, komisarė, tai taip nebus. Toks e, lais, e, tvaraus vystimosi straipsnis, tas, ta dalis tikrai nieko nesureguliuos e, ir nebus laikomasi aplinkosauginių reikalavimų. Eina kalba ne apie marketingą, ne apie kažkokią naują retoriką, eina kalba apie sankcijas, realius suvaržymus. Tai taip, laisvos priekybos sutartys reikalingos, tačiau tai jos turi būti naujos kartos, kurios realiai leistų pritaikyti sankcijas toms valstybėms, tokiams kaip Brazilija. Brazilija ar kitos, kurios nesilaiko įsipareigojimų ir mes turime būti būdrus taip pat ir dėl tarptautinių kompanijų, kurios dirba Europoje ir kurios nesilaiko tų reikalavimų, aplinkosauginių reikalavimų, žmogaus teisų reikalavimų ir iš tikrųjų mums tenka atsakomybė, e, kad jeigu yra nukentėjusi iš tikrųjų, kad būtų aiškus skundas dėl to iškeltas ir kad mes imtume spręsti tos klausimus. Šiandien čia buvių tautos Amazonija yra naikinamos naikinamos ir jos turi teisę teikti skundą prieš tarptautinės kompanijos, kurios e, nesilaiko įsipareigojimų ir negerbė jų teisų. Képviselő úr, a Rinyú képviselő. Šias Görins, Rinyú frakcijos. Ačiū pirmininkė. Amazonės miškų naikinimas tai yra politikos, tokios politikos rezultatas, kuri iš tikrųjų nepaiso nieko. Ir, mm, Aš sakyčiau, Taip, iš tikrųjų, čia yra nulinė politika, realiai miškų naikin... apie miškų naikinimą visi viską žino ir mes e, galime realiai kaltinti vyriausybę, vyriausybės vadovą, jie puikiai žino, kas vyksta. Nuo 2004 iki 2012-2013 metų e, tuo laikotarpiu buvo e, siekiama tarsi mažinti žalą, buvo siekiama tarsi taikyti aplinkos apsaugos normas Brazilijoje ir buvo Mm, įvairūs projektai gyvendami dėl atogražų miškų e, saugojimo. Ir visgi, kas padaryta? Šyrit iš komisijos išgirdome daug numatomų priemonių, bet aš abejoju, ar tikrai bus jos efektyvios, nes tai, kas prisėmama iš anos pusės kaip savanoriški įsipareigojimai, realiai yra neįgyvendinami. Tai politinės dialogas taip reikalingas, bet ar realiai jis vyks, ar jis realiai pakeis mąstymą. Ir prisiminkime, kad Bolsonaro yra iš tokių žmonių, kuris remiasi didž, didžiuliu palaikymą žmonių e, ir kuris nori e, sunaikinti tokius daugiašalius pasiekimus, kurie yra labai svarbus mūsų planetos išgyvenimui netgi. Ir aš dabar konkrečiai pasakysiu, ko noriu tarptautinės e, sutartys, laisvos priekybos sutartys, e, tokios kaip su Mercosur, iš tikrųjų, jeigu jos nebus pakeistos, tai jos leis tokiems žmonėms kaip Bolsonaro toliau neval, nepažabotai tvarkytis, kaip jie nori. Dėkuoju toliau, Karolin Rūz. Žaliųjų atstovė dėkoju, ponė Pirngė, tai, kas vyksta Amazonijos miškuose, dė, yra dalykas, dėl kurio negalime nesirūpinti. Ne nes e, Amazonijos miškai yra, e, e, yra regionas, kuris naudingas ne tik čia, bet ir visai pasauliai. Jis labai šiuo metu kenčia dėl sojos intensyvaus auginimo. Ir dėl to ne tik nyksta miškai, bet ir taršimos yra upės ir nyksta ekosistemos nyksta labai daug gyvūn, gyvūnijos rūšių, Ir Bolsonaras parodė, kad jam nerūpia aplinkos apsauga, jis skatina neteisėtai toliau kirsti miškus ir jam nerūpia čia buvių teisės. Ir tai nėra vien Brazilijos problema, todėl kad Europa ir toliau importuoja sojos gaminius, mes derame dėl prekybos susitrimų su Merkosūru, taigi mes prisidedame prie miškų nykimo, nes jį finansuojame. Dabar turime reaguoti. E, situacija blogėja ir toliau nepasant daugybės tarptautinių iniciatyvų. Ir todėl ES turėtų parodyti lyderystės pavyzdį dabar, nes rytoj bus jau per vėlų. Dėkoju. Dėkoju, toliau kalbės Mik Valdas. Nuo 80-mečio daugiau nei 7 tūkstančiai kvadratinių kilometrų buvo išnaikinta. Ir Kai mes bandome mažinti klimato kaitą, mes nekeliame grėsmės ūkininkams. Tai yra įmanoma. Ir šiandien kalbam apie Merkosūro susitarimą ir iš tikrųjų bandoma tiesiog padėti stambioms įmonėms apsirūpinti kuo pigiau gamtiniais ištekliais, visiškai pamirštant apie čia buvę teisės. Ir dėl Merkosūro tikrai nyks dar greičiau miškai. Ir tai, e, tas susitarimas bus nenaudingas ūkininkams ne vien Airijoje, bet ir kitose šalise. Ir mes šiuo metu formuojame naują vyriausybę Airijoje, tačiau ta tai vyriausybė visiškai nerūpė tas susitarimas su Merkosūru, nepaisant to, kad žalieji e, e, priešinasi tam susitarimui. Ir ūkininkai Airijoje nerimauja ne vien dėl savo da, e, da, ūkininkavimo. Jiems atsibodo ir tai, kad ES nuolat reikalauja, kad jie mažintų da, CO2 išmetimus, tačiau kartu tuo pat metu ES ketina importuoti didžiulius kiekius mėsos, kuri yra gaminama visiškai nesirūpinant aplinkos, aplinka. Dėkoju, ponė Pirinkė. Iš tikrųjų, da, Amazonijos miškų nykimas nėra nauja problema. Da, jau dešimtmečiais da, nyksta mišką. Ir iš tikrųjų tas prekybos sustarimas su Merkosūru nepaveiks taip labai nors svarbiai e, e, padėties. Bet tai, kas yra svarbu šiuo metu, tai yra Bolsonaro veiksmai ir todėl turime pagalvoti apie taip, kaip galėtume da daryti jam įtaką. Problema yra ta, kad mes importuojame produktus, iš Brazilijos. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Taigi, jei pagalvotume, kad e, paklausa vaidina kokį nors vaidmenį, tuomet mes turėtume pabandyti tą paklausą mažinti. Prieš dviejus metus buvo paskelbta deklaracija, kurioje buvo kalbama apie tai, kad mums reikėtų mažinti paklausą tam, kad galima būtų užtikrinti de, uh, uh, sąžiningą konkurenciją. Ir kolegė parengė pranešimą, kuriame kalbama apie de, racionalų būdą uh, tvarkyti tiekimo grandinę. Uh, Ir aš tikrai norėčiau, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl visų šių problemų, kad mes galėtume kitais metais realiai judėti į priekį. Problemas atsiranda ne vien dėl Bolsonaro. Turėtume iš tikrųjų pradėti taip pat dėrybas ir su regioninės valdžios atstovais e, Brazilijoje, nes e, da, jie taip pat galėtų padėti Brazilijos gyventojams, nes ne viskas priklauso nuo Bolsonaro. Ponas Bižų, dėkoju. Iš tikrųjų, aš norėčiau kreiptis į visus. ką mes darome šiandien tam, kad sukurtume su, su, solidaresnį, gražesnį pasaulį ateityje. Kokia, kokia bus visų mūsų veiksmų prasme, jei mes ignoruosime tai, kas vyksta visai šalia mūsų Brazilijoje. Kraštutinių dešiniųjų vyriausybė uh, šaltakraujiškai vykdo nusikalstamą miškų naikinimo planą, kuris e, yra pražūtingas e, e, čia buvių bendruomenėms. Kaip mes galime to nepastebėti? Nebe pakanka jau kalbėti. Mes turime reaguoti, mes kalbame ir kalbame, bet kiekvieną kartą atsimušame į arogancijos sieną pastatytą šio šali, Brazilijos vadovo. Šimtas penkiolika futbolo aikštelių išnyko per tą laiką, kai kalbame kaip mes galime uh, dalyvauti vykdant šį nusikaltimą prieš žmoniją. Mes turime galvoti apie ateitį. Ateityje mes turėsime kvepuoti ir da, mums reikia da, dviejų uh, uh, plaučių - mėlynųjų mūsų vandenynų ir žaliųjų da, Amazonijos miškų. Tie dalykai yra svarbus visiems, nesvarbu apie tai, kokioje vietoje da, pasaulyje vykdomi šie aplinkosaugos nusikaltimai. Jei mes nieko nedarysime da, a, tam, kad įsaugotume da, draugelius Brazilijoje, tuomet neberūpės jau ir tai, kiek draugelių turėsime pas save, nes jų tiesiog nebeliks. Ponas Hausling gerbėjai kolegos. Iš tikrųjų, mums nepavyks niekuomet surasti skiepų nuo klimato kaitos. Tai yra visiškai akivaizdu. Kai mes įveiksime koronaviruso krizę, turėtume visą savo dėmesį skirti biologinės įvairovės ir miškų nykimo problemoms. Uh, Brazilijos vyriausybė tikrai elgesi ciniškai, kol mes sprendžiame kitas aktualias problemas, jie vis sparčiau kerta savo miškus. Ir kiekvienas, kas sudaro susitarimus su Brazilijos vyriausybė, prisideda prie nus, vykdomų, jos vykdomų nusikaltimų. Mes esame, mes užimame antrą vietą pasaulyje pagal importuojamą sojos produkciją. Ir tą soją naudojame gyvuliams šerti. Tai reiškia, kad mes turime keisti mūsų žemės ūkio modelį. Tai yra nepaprastai svarbu. Todėl aš norėčiau paraginti Vokietijos vyriausybę užtikrinti, kad e, jos pirmininkavimo programoje susirimas su Mirkosūru neužimtų svarbios vietos, bet kad toje programoje atsirastų biologinis vairovės ir miškų išsaugojimo e, klausimai. 2019, e a Amazônia perdeu o equivalente à área de 2000 campos de futebol. Em 2000... Skaičiai kalba patys už save. 12 tūkstančių futbolo stadionų buvo sudeginta. 2020-aisiais tęsiasi tas pats. Prarasta 1500 kvadratinių kilometrų miškų iki šiol jau. Brazilijos vyriausybė skatina, e, leidžia naikinti miškus, e, leidžiama naudoti saugomus miškus e, ir kultivuoti autochtoninių gyventojų žemės. Kalba eina apie milijonus hektarų žemės, miškų, kuri paverčiama e, žemės ūkio naudmenomis. Tai ekocidas. Ir apie tai kalba ir vietos tautų E, vadai, atstovai, jie kalba apie nusikalstamą Žair Bolsonaro vyriausybės e, veiklą. E, išaugo ir žudimų skaičiai, nu, žūstančių žmonių tose teritorijose skaičiai, klesti visiškas nebaudžiamumas ir be to dar vyksta COVID-19 epidemija. Ką galėtume padaryti, kol dar ne per vėlų? E, siekti sustiprinti e, visų ten gyvenančių žmonių, žmonių apsaugą, kovotojų už jų teisės apsaugą. Būtina ir skubiai uždrausti, nebeisileisti gaminių, kurie prisideda prie miškų naikinimo, nenaudoti jų gamybos tiekimo grandinėje ir taip pat imtis priemonių prieš tuos, kurie palaiko tokią veiklą. Ačiū. Toliau Tomas Vaits, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Kalba eina apie 10 tūkstančių kvadratinių kilometrų per metus. Tokia sparta e, nyksta Amazonės baseino miškai. Vien jungtinė karalystė sunaudoja, suvalgo 500 šimtus e, futbolo stadionų jautienos per metus. Mato Grosą regione sojos auginimui e, nu, pa, pa, pa, paverčiamos žemės. Skirt, ir tai yra neteisėta net pagal Brazilijos įstatymus. Bolsonaras skatina šią veiklą, skatina žmogaus teisų pažydinėjimus vietos gyventojų. E, teisų pažydinimus. Mes, ES, esame nusikaltimo bendrininkai. Mes atsakingi už tai, kad tūkstančiai kvadratinių kilometrų paverčiami žemės ūkio nuodmenomis, nes mes įsileidžiame daugybę jautienos importo. Mes skiriame milijardus eurų, kad paremtume savo ūkininkus, ypač jautienos augintojus šioje nesažiningoje tarptautinėje konkurencijoje. Taigi, kaip aiškinti tai, kad mes čia lėšas naudojame kovai su klimato kaita, bet taip pat skatiname e, katastrofą svetur, tai yra Jekyll ir Haido politika. Turime pasipriešinti e, sojos ir jautienos eksportui iš Brazilijos ir padaryti tą jau dabar. Ačiū, sako pirmininkė. Pone Avram, socialistų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. COVID-19 krizėje, krizės metu e, miškų nikimas yra dar viską apsukinantis veiksnys. Nes tuo tarpu oras pašvarėjo ir mūsų upėse ir jūrose atsirado vėl e, išteklių e, rūšių, kur, kur, kurios jau buvo išnykę, atsigau, at, šiek tiek atsigavo gamta, bet mes matome ir kas, kokia kitokia veikla vystoma. Amazonija 50, 50 procentų daugiau miškų iškirsta šiais metais, jau nei praėjusiais metais. Taip pat neteisėtas miškų kirtimas toliau vyksta ir jis, ta veikla suintensyvėjusi. Manau, kad reikia iš naujo įvertinti kai kurių šalių e, veiklą ketinimus šalių, kurios yra mūsų partneris. Ir turėtume e, kelti griežtesnius reikalavimus dėrybose, kaip šešėlinė pranešėja dėl naujos miškų strategijos. Aš e, stebėsiu, kokių pastangų turime stebėti, kokių pastangų įmasi miškų savininkai ES, kad laikytųsi e, keliamų kriterijų. Bet jeigu nekelsime tokių pat reikalavimų ir kriterijų kitiems, mums ne tik nepavyks e, pasipriešinti miškų nikimui Amazonėje, bet mes įstum, užtikrinsime nesažiningą konkurenciją ir mes negali tai būti, kad ekologiško virsmo susitarimas e, aktualus tik tai mums. Toliau ponas Hogram Žalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmonės sako, kad Amazonės baseinas yra planetos plaučiai. Tačiau tai priešinga mūsų plaučiams. Ji tas teritorija sugeria daugybę CO2 ir tai uh, sudėtingiausios pusiausvyros teritorija pasaulyje. Aš esu meteorologas ir visi žinome, kokia grėsmė mums visiems iškils, jei ir toliau e, Amazonės atogražų miškai nyks. Amazonės e, baseino teritorijos svarba pasaulio klimato kaitai nėra svarstytina, tai yra moksliškai įrodytas faktas. Taigi bet kas šioje salėje, kurie mano, kad ekonominiai sumetimai turėtų būti svarbesni, norėčiau paklausti tų, ar manote, kad galite, galite įkvepuoti, iškvepuoti metinės apskaitas, ar, ar manote, kad galite valgyti pinigus, jeigu ne, tai kovokime drauge, kad padarytume tai, kas būtina šioje planetoje. Ačiū ir dabar žodis komisijos nariui Sinkevičiui, komisijos vardu. Pirmininkė, gerbiami nariai. Šiandienos diskusijos nusintė aiškę parlamento žinę, kad kova su miškų nikimu Amazonės baseine yra prioritetas beveik visoms politinėms frakcijoms. Šios diskusijos taip pat atskleidė aišku supratimą, kad daugelypiai iššūkiai iškilę Amazonės baseinui e, yra milžiniški ir kad e, e, vietos gyventojų situaciją reikia spręsti holistiškai, laikantis varaus vystimosi tikslų ir dirbant su regiono šalim, valstybėmis. Pone Maginės, jūs teisingai pastebėjote, kad turime įvertinti mūsų tiekimo grandinių uh, visapusiškumą, sudėtingumą. Tai iš tikrųjų taip ir tai sudėtinga, bet noriu Jūs patikinti, kad būtent tai ir darome. Labai glaudžiai dirbu su visais kolegomis kurie siekia apriepti aplinkosauginę žemės ūkio, sveikatos apsaugos maisto ir miškininkystės aspektus susijusius su tiekimo grandinė. Noriu taip pat patikinti, kad komisija ne tik teikia finansinę ir techninę paramą regiono valstybėms, joms bandant atremti šiuos iššūkius ir kad mes kalbame su ir labai atidžiai klausomės vietos autochtoninių gyventojų atstovų, kuriuos, kur, patiria tiesioginį poveikį ir kuriems iškilusi rizika. Jūs, ponia Burkhardt ir ponia Matijas, apie tai kalbėjote. Taip pat dirbame ir vietos politikos klausimais, bandydami sumažinti pačios ES įspaudą miškams užsienyje, glaudžiai bendradarbiaudami su EIVT bei diplomatinėmis te, e, diplomatais ES valstybių narių. Panaudojame visus diplomatinius kanalus, kad e, dirbtume šią svarbę temą. Komisija jau imasi pastangų, kad paremtų pastangas visame pasaulyje, bandant kovoti su miškų naikinimo priežastimis ir kad paremtume vietos gyventojus ir vietos bendruomenės, kurioms iškilo grėsmė dėl žemės grobimo ir miškų naikinimo. Ir kalbant apie tai, lauksiu jūs pas jūs numatytų diskusijų rezultatų, ponios Burkhardt rengiamo pranešimo diskusijų bei e, siūlymų dėl ES e e, įspaudo šiose tendencijose pasauliniu mastu. Taip pat noriu priminti COP26 susitikimą Glasge ir kitus susitikimus ir pabrėžti, kad mes esame kritiškai svarbioje kryškelėje šiuose pastangose. Turime daryti viską, kad išsaugotume tokias svarbes ekosistemas kaip miškai. Tai ne tik klimato kaitos ir bairovės iššūkio sprendimas, bet ir galimybė pasiekti tvarumą ir užtikrinti atsparumą. Atsakydamas daugeliu jūsų, kurie minėjote Brazilijos vyriausybę, noriu pasakyti, kad mes raginame nacionalinę šalių valdžias, taip pat Brazilijos vyriausybę, imtis veiksmų, spręsti miškų nikimo problemą ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Esame pasirengę teikti techninę paramą, kad miškų nikimas sumažėtų ženkliai ir iš vis būtų sustabdytas. Taip pat sutinku su ponu Stefanuta dėl to, kuris, kad, kad jis priminė mums, jog miškų naikinimo problema, miškų nikimo problema egzistuoja ne tik užsienyje, bet ir šalia mūsų Europoje. Uh, Galiu tik pasakyti, kad labai atidžiai seku situaciją Europoje ir esu pasirengęs imtis ryštingų veiksmų ir čia. Kadangi daugelis jūsų kalbėjote apie laisvos prekybos sutartis, noriu priminti, kad visi šio laikiniai prekybos susitarimai mūsų apima plataus masto nuostatas ir netgi kalbu apie tas netobulas nuostatas už, skirtas užtikrinti tvaro, tvarę plėtrą ir bendradarbiavimą. Sudary, sudarė uh, prekybos ir asociacijos sutar, sutartį su Merkosūro valstybėmis nereiškia automatiškai, kad mes pritarėme visai tų šalių, to susitarimo šalių politikai. Yra ir e, saistantis bei apipusiški Paryžiaus sutarties e, įsipareigojimai. Ir dirbdami, dirb, rengiamės dirbti su Brazilija ir kitomis regiono vyriausybėmis, daryti spaudimą, kad jos įgyvendintų įsipareigojimus prisimtus Paryžiaus susitarimu. Taip pat draugė dirbti aplinkos sauginiais klausimais. Narkosūro valstybės, taip pat Brazilija, įtraukė įsipareigojimus dėl miškų naikinimo tarp Paryžiaus sektoriaus įsipareigojimų, sutarties įsipareigojimų. Ir e, Brazilijos pramonės sektoriai, pavyzdžiui, mėsos gamybos sektorius, prisėmė kai kurių įsipareigojimų, taip pat ir sojus sektorius tokių įsipareigojimų prisėmė. Debėmi nariai, užbaigdamas noriu pasakyti, kad reikia dar daug nuveikti. Mes toliau dirbsime rengdami teisėkuros pasiūlymą, kurį pristatysime kitais metais ir tikiuosi glaudžiai dirbti su jumis šiais svarbiais klausimais. Ačiū. Ačiū. Sako pirmininkė, ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijose, jos baigtos ir dabar pertrauka iki 12.30. Ačiū.